Afrika tapo daugiarasė demokratija, taigi mes galime jį tik pasveikinti. Ačiū. Thank you, colleagues. Now... Ačiū kolegos. Na dabar jau pereikime prie balsavimo, taigi pirmasis punktas, dėl kurio balsuosime, yra balsavimas pagal supaprastintą e, procedūrą, pon Albertinį pranešimas dėl E, pasirengimo stojimui priemonė, pagalbos pasirengiant stojimui priemonės. E, balsuosime variniu balsavimu. Pradedame. Everybody's voted. Ar visi prabalsavote? Kągi tada balsavimas baigtas. Ir rezultatas akivaizdus 578 už 22 prieš. Congratulazione, Mr. Albertini. Taigi, ponė Albertinė, jums sveikinimai. Kitas punktas, pagal kurį balsuosime paprastinta tvarka, yra pono Maštalkos pranešimas dėl vaiko ir kitų šeimos narių išlaikymo išmokos reikalavimo tarptautiniu mastu. Tikiu klausimą balsavimui. Balsavimas vardinės, prašom pradėti. Visi prabalsavote? Balsavimas baigtas. Ir vėlgi dokumentas patvirtintas aiškia balsų dauguma. The... Kitas punktas, dėl kurio balsuosime, bus ponios Gions pranešimas dėl bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programos progres. Prieš balsuojant norėčiau steikti žodį pranešėjai, ponė Gions. Labai ačiū. Iš vienos pusės norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Tarybos buvo tikrai sunkios ir norėčiau padėkoti ir už komiteto pagalbą bei